Dabar pagal darbo tvarkę turime tarybos ir komisijos pareiškimus dėl ES Rusijos viršūnių susitikimo. Na ir iš karto žodį suteiksiu tarybos vardu pasisakysiančiam ministrui Venizelos. Prašom. Dėkoju. Pirmininkė. Ponios ir ponai, parlamentarai. Pirmininkaujanti valstybė nebūtinai dalyvauja viršūnių susitikimu ar tai su Rusija, ar su kitomis trečiosiamis valstybėmis, tačiau nepaisant to, su malonumu jūs informuosime apie tai, kas vyko praeitą savaitę Rusijos ES viršūnių susitikimo metu. Ukrainos e, klausimas buvo aptartas taipogi. Krizės turi, į krizės turi būti reaguojama adekvačiai tam, kad strateginės partnerystės kryptis būtų nustatyta. Norėčiau pristatyti rytų partnerystės skirtingus vertinimus bei uh, Ukrainos situacijos vertinimus ir kai kuriuos prekybinius klausimus, dėl kurių e, kyla įtampos ir kurią galima būtų išspręsti. Yra prisimtas įpareigojimų, kuriuos, e, kurių reikia laikytis e, tiek PPO, tiek žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių srityje. Būtent tai buvo aptarta su ponu Lavrovu. Lygiai taip pat e, tai buvo aptarta užsienio reikalų ministrams diskutuojant. Atviras e, dialogas buvo suorganizuotas, labai vertiname tai, kad Rusija mielai dalyvavo jame. Rusija suvokia sunkumus, kurie gali kilti dėl paminėtų priežasčių. Ir tie sunkumai gali kilti mūsų dvišaliuose santykiuose. Komisaras Fulė, ko gero, daug daugiau galėtų mums pasakyti dėl dialogo rezultatų. Na, o aš galiu pasakyti, kad ir mes, ir jie puikiai suprantame, kad esame tarpusavėje vieni nuo kitų priklausomi. ES 40 5 procentus Rusijos eksporto sugeria, taip sakant. Taigi tai yra pagrindinis didžiausias prekybos partneris, o mums Rusija yra trečiasis prekybos partneris pagal dydį po JAV ir po Kinijos. Dėl saugumo priežasčių taipogi turime dirbti kartu su Rusija. Europos Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavimas dėl politinių ir užsienio politikos klausimų buvo įvertintas kaip e, geras šio viršūnio, viršūnių sustikimo metu. Abi šalis pasidžiaugė e, progresu pasiektų Irano, dėl Irano programos. Dabar reikėtų ir toliau tęsti šią puik, šį puikų bendradarbiavimą tarp ES ir Rusijos šioje srityje. Kas dėl Sirijos, tai bendradarbiavimas su Rusija taipogi pagerėjo, labai netgi pagerėjo, ypač po Ženevos antrosios konferencijos. Europos Sąjunga atkreipė dėmesį tai, kad būtina teikti humanitarnę pagalbą sirų pabėgėliams. Mes Tarpusavį apie tai kalbėjome, vyriausiai įgaliotinė taip pat šią linkmę pasisakė. Šios konferencijos metu ir dalyvausios valstybės narės šią linkmę pasisakė. Na, bet tai nebuvo vieninteliai klausimai. Dabar kas dėl Ukrainos, tai Rusija pasiūlė trišalius susitikimus, na, o ES pagidauja, kad dvišalis susitikimas su, Rus, su Ukraina ir toliau tap, liktų dvišaliu. Kas dėl rytų partnerystės, laisvosios prekybos sutarties ir galimo poveikio Rusijos ekonomikai. Tai apie tai buvo diskutuota, ar tai jau yra žingsnis į priekį. Mes tikimės, kad tai prisidės prie dvišalio bendradarbiavimo, ypač artėjant sočio susitikimui. Taip pat buvo parengtas bendras pareiškimas dėl kovos su terorizmu. Abi šalis išreiškė savo ryštą kovoti su teroristais už teisinę valstybę žmogaus teisės. Gerbiami parlamentarai, Turint galvoje pastaruosius įvykius, tai ko gero nereikėjo tikėtis, kad viršūnių sustikimas bus lengvas. Na, bet vertiname tai, kad mes bent jau atvirai galėjome diskutuoti su, kolego, su partneriais iš Rusijos. Manau, kad tas įspūdis tiek vienoje kitoje stovykloje buvo panašus. Ir manau, kad problemos gali būti išspręstos tik tai glaudžiai bendradarbiaujant tarpusavėje. ES ir Rusija yra suinteresuotos dirbti kartu, bet tai netrukdo mums atvirai išsakyti savo pozicijos, kai tai yra būtina. Tai štai kokie buvo praeitosios savaitės viršūnių susitikimo rezultatai. Ačiū. Grazie. La... Dėkojame. Dabar kalbės komisaras Fiulė. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau padėkoti už šią progą informuoti Jūs apie antrąjį ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimą įvykusi Moment. sausio 20 Bruselyje. Tai buvo labai svarbus įvykis ES ir Rusijos santykiuose. Tai nebuvo įprastinis susitikimas, tai minėjo komisijos pirmininkas Baroso. Buvo pasikeista nuomonėmis apie strateginės partnerystės krypti ir tur, turinį. Buvo kalbama apie e, principus pietų metu, pietuose, kurių, kuriuose dalyvavo uh, ribotas ratas asmenų, o po to įvyko spaudos konferencija. Buvo išsakytos labai aiškios ir tiesios mintys. Rusijos spaudimas mūsų rytinėms valstybėms partnėms mums yra nepriimtinas. Ekonominės asociacijos sutartys turi būti galimybė pačioms valstybėmis pasirinkti. Ir asociacijos sutarties pasitarimas, sutarties pasirašymas su Gruzija ir Moldova šiais metais jau įvyko. 2012 metais Rusija įstojo į pasaulinę prekybinę prekybos organizaciją, tačiau ji ir toliau nevykdo visų savo įsipareigojimų. Ji laikosi ir taiko kai, kurių, kai kurias prekybos protekcinės priemonės. Dabar Rusija yra globalus lyderis šioje srityje, kurdama muitų sąjungą Rusija tiesiog 2013 metais yra kaltinama prieimusi daugybę protekcionistinių priemonių. Be to, yra ir kitų dalykų, kuriuos reikia paminėti. Žmogaus teisų srityje yra labai daug spragų. Plėtodami strateginę partnerystę mes turime siekti daugiau pasitikėjimo, o jo galima pasitik, pasiekti tik tai abiem pusėms įsipareigojus. Šiais klausimais vyko atvira ir išsami diskusija, bet to Rusija išreiškė savo abejonių dėl energetikos klausimų. Prezidentas Putinas nebejojo rytų partnerystės principais, tačiau mane, kad visos problemos turėtų būti sprendžiamos dialogo keliu. Be to buvo pasiūlyta techninių dialogų kontekste spręsti įvairiausius klausimus, kurie gali turėti neigiamų, neigiamos įtakos Rusijos ekonomikai, jeigu būtų pasirašytos e, prekybos sutartys su kairiomis kaiminimis valstybėmis. Mes tikimės, kad dėrybos artimiausių sustikimo metu birželį bus pratestos yra pakankamai daug vilčių, kad bus pasirašytas susitarimas. Irakas, Iranas taip pat buvo aptartos temos ir taip pat buvo priimta bendra šio susitikimo deklaracija. Grazie. Ehm, gli oratori a nome dei gruppi. Dėkoju. Dabar frakcijų vardu. Pradedame pasisakymus, ponas Brokas, kaip visų tros minutės. Gerbiamas e, tarybos pirmininkė, gerbiamas komisarė, iš karto norėčiau pasakyti štai ką. Tol, kol ES valstybės narės nekalbės su Rusija vienu balsu, neturėsime bendros politikos Rusijos atžvilgiu. Tai e, pasakytina turint omenyje Ukrainą ir kitus klausimus. Vakarų Europos kai kurios valstybės tiesiog žvelgia į Rusiją ir siekia įgyvendinti savo atskirą politiką, ypač energetikos srityje. Žinoma, reikia siekti palankių santykių su Rusija, kadangi mūsų interesai yra bendri. Rusija taip pat turi interesų Europos Sąjungoje. Jeigu Rusijoje bus siekiama normalios ekonomikos raidos ir nebus siekiama tik tai parduoti žaliavas, tai tokių bendrų interesų atsiras vis daugiau ir tie interesai turėtų būti vertinami strategiškai. Tai reiškia, Jeigu norime skatinti strateginę partnerystę, pasirašyti strateginio bendradarbiavimo sustarimą, reikia reikalauti, kad padoriai būtų elgiamasi. Negalima toleruoti Rusijos pasisakymų apie artimąjį užsienį ir visos problemos turėtų būti aptariamos ne Berlyne, Paryžiuje ar kitur, o Bruselėje ypač kai kalbame apie Padniestrę, Moldovą ir kitas valstybės, kurioms yra daromas spaudimas. Aš manau, labai svarbu, kad Rusija suprastų, jog būtina pripažinti suverenės valstybės, jų nediskriminuoti laikytis žmogaus teisių ir e, suteikti galimybę veikti politiniai opozicijai. Jeigu taip atsitiktų, tai mes galime puikiai bendradarbiauti, tačiau kol kas mes esame dar toli nuo šio tikslo. Ir sočiais neturėtų būti atokvėpio minutė, momentas, tačiau ir po sočio reikia siekti dar geresnių santykių tarp ES ir Rusijos. SD, onorevole Ručak, 1 minuto e 30. SMD vardu Rūčiak. Dėkoju, ponė pirmininkė, ministrė, komisarė. Buvo pasakyta, kad mes turime bendrų interesų su Rusija, esame kaimynai, Rusija yra apsaugumo tarybos narė, kai dėl situacijos Sirijoje, Afganistane, Irane, kai kalbame apie branduolinius ginklus, matome, kad bendradarbiauti būtina visais šiais klausimais. Būtent dėl to Rusiją vadiname strateginę partnerį. Turime taip pat ir tam tikrų ekonominių interesų. Tačiau, kai buvo pasakyta, metų metus bandome Rusiją prikviesti į PPO. Ir matome, kad Rusija dėja nesilaiko savo įsipareigojimų. Mes esame jos kaimynai, bet matome tuo pat metu, kad Rusijos spaudimą patiria mūsų bendri kaimynai, tai juk neprimtina. Ir vėl e, vadovų sukimo metu buvo paminėtos visos tos problemos. Be abejo, mes už bendradarbiavimą su Rusija norime, kad Rusija būtų mūsų strateginė partnerė, norime žengti tolyn, kad būtų pasirištas naujas, platesnė užmojų sustarimas tarp ES ir Rusijos. Bet Tuo pat metu turime jausti abipusį pasitikėjimą. Tuo tarpu, kai Rusija laikosi kažkokiu susitarimu ir įsipareigojimu, kurie yra anų laikų. Ir jeigu to nebebūtų, tai tuomet galėtume žengti pirmin. Situacija nelengva, komplikuota, turime būti tvirti, tačiau tuo pat metu neturime pamesti kelio dėl takelio, turime siekti tos strateginės partnerystės su Rusija. Dėkoju. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu kalbės kolegė Ojuland, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, tik keletą žodžių. Noriu pasakyti, kad ryšiai tarp Rusijos ir ES nėra geri. Tačiau kaip ten bebūtų, paprastarai dešimtmetyje mūsų uh, santykis Rusija prarado didžiulę dalį savo potencialo, buvo tikimasi glaudesnių ekonominių ir politinių santykių, tačiau vyko priešingai. E, matome, kad žmogaus teisų padėtis blogėja, tai yra neprimtina. Demokratinė e, Rusija iš niekur ne, neatsirado, jos neliko. Rusija turiu pažinė PPO taisyklės, spaudimą patiria kaiminės valstybės. Tai rodo, kaip Rusija nuolatos e, kenkia situacijos pagerėjimui. E, ES Rusijos vadovų taryboje būtent dėl to buvo pakeista darbo tvarkė vietoj dviejų dienų e, sesijos su vakariene. Susitikimas vyko keletą valandų už uždarų durų. Buvo atkreiptas dėmesys į klausimus, kurių nebegalima atidėlioti, kuriuos reikia spręsti. Tikimės, kad komisija ir taryba, kuries, kur, kurie atstovauja valstybėm, laikysis nuseklios linijos. Mes neturime apsigauti. E, Dar iki olimpinių sočio žaidynių buvo įvairiausių problemų. Negalime tikėtis, kad pagerė žmogaus teisų padėtis ar išsispręs kitos problemos. Neturime tikėtis, kad Rusija nesikiš į konfliktą Ukrainoje. Čia turėtume elgtis pragmatiškai ir klausytis to, ką sako Rusijos, Moldovos ir Ukrainos žmonės. Jie bijo, jie bijo, kad gali po olimpinių žaidinių įvykti kažkas nepataisomo, kažkas baisaus. Turime kuo greičiau pasirašyti asociacijos susitarimus su, su Gruzija, Moldova ir kuo greičiau su Ukraina taip pat. Dėkoju. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Žaliųjų frakcijos vardu kolega Šulc. Minutė. Herr Kommissar, liebe Kollegen. Gerbiamas komisarė, gerbiami kolegos. ES ir Rusijos aukščiausio lygo susitikimas buvo labai trumpas, o mūsų rezoliucija yra pakankamai ilga. Jau mes daug dalykų aptarėme iš šios rezoliucijos anksčiau, konstatuodami, kad tiesiog užstrigome vietoje. Ir atrodo, kad neturėdami ką pasakyti, turėtume nustoti organizuoti du aukščiausio lygio susitikimus su Rusija. Pakaktų ir vieno, mes siekime strateginės partnerystės, tačiau kol kas jos nėra. Prezidentas Putinas pasiūlė dėrėtis dėl naujos bendradarbiavimo sutarties, tačiau po to mes nepajudėjome iš vietos. Jisai pasiūlė laisvos prekybos zoną nuo Lisabonos iki Vladivostoko, tačiau nelabai suprantama, kodėl jis dabar blokuoja dalį tos jo siūlomos laisvos prekybos zonos. Migalski. Migalski, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, gerimas komisarė. Vietoj dviejų dienų susitikimas vyko tris valandas. Tai parodo, kokios, koks yra ES ir Rusijos santykių lygis. Ir toliau tęsiasi problemos susijusios su Sirija, su Rusija, žmogaus teisėmis įvairiuose regionuose. Šiandien mes aptarėme regu, rezoliucija, kurioje neatsižvelgiama pakankamai į įvairius aspektus, pavyzdžiui, tokius kaip kad yra nepasmerkiamas Rusijos elgesys, kuriant įtakos sferas Labai gerai, kad Rusija atveria savo archyvus, ypač toms valstybėms, kurias Sovietų sąjunga buvo okupavusi. Tai labai svarbus žingsnis. Tačiau aš norėčiau paraginti atsisakyti energetikos klausimų kaip politinio ginklo, kadangi Rusija dažnai piknaudžiauja šią savo ekonomikos dalimi, sektoriumi, politiniuose e, susitarimuose ir savo siekiuose. Bet to mes turėtume pasakyti prieš ekonominės sankcijas. Komisaras paminėjo tą problemą, tačiau tos darbo grupės, kurios nuolat kūriamos, yra nežinia ar naudingos, kadangi jos turės prižiūrėti ES ryšius su kaimyninėmis valstybėmis. Aš manyčiau, čia yra kažkoks tribunolas, teismas, teisminė institucija, kuri prižiūrės šitų santykių raidą. Be to, šio rezoliucija nieko nesakoma apie Sočį. Politinis boikotas žiemos olimpinių žaidinių būtų galėjęs tiesiog sustabdyti režimo užmačias. Ačiū. Dabar Guoja. Vardu Šolts. Gerbiamas pirmininkė, tarybos pirmininkė, gerbiamas komisarė. Komisijos pirmininkas Baroso pradėjo susitikimą Dostojevskio žodžiais, kad reikia siekti pasitikėjimo. Labai gerai kad buvo taip pasielgta, tačiau reikėtų savikritiškai pasakyti, kad apskritai yra vadovaujamasi santykiuose su Rusija dantis už dantį ir turinio požiūrių ir formos požiūrių. Šitas susitikimas buvo panašus į persėdimą iš vieno lėktuvo į kitą. Žinoma, buvo pasikalbėta, tačiau neramina tai, kad apskritai šiame susitikime beveik apie nieką nebuvo kalbėta, nieko nebuvo pasakyta apie tai, kad jau toliau kuriamas puolamasis potencialas, e, statant apsaugos kytus, skydus ir taip pat e, e, instaliuojant raketas. Šitas susitikimas buvo panašus į lagaminą be rankenos. Taigi lagaminą, kurio nežinia, kur, kurį nežinia, kur galima padėti, arba niekur negalima padėti. Bet jau taip pakomentavo šį sustikimą BBC, koment, BBC komentatorius. Dostojevskis Karama, broliai Karamazov sako, kad realistas tol netiki stebuklais, kol jis nepradeda tikėti. Taigi reikia pradėti galvoti apie stebuklus. Ir aš norėčiau paraginti tarybą ir komisiją, kad iki šią sekančio susitikimo būtų paruoštas konkretus tokio susitikimo planas. Ačiū. Na, o dabar nepartinių vardų ponas Stadler. Šitas susitikimas parodė, kaip ir anksčiau, kad ES politika Rusijos atžvilgių tiesiog visiškai sužlugo. Bandymas prieš pastatyti Ukrainą ir Rusiją nedavė nieko. Nebuvo mes bandėme atkalbėti Armeniją nuo prisijungimo prie muito zonos, tačiau nieko nelaimėjome. Rusija sako, kad apskritai joks spaudimas nebuvo daromas, o Ukraina teigia, kad, Ukraina, kad ES mums apskritai nieko nepasiūlė. Tuo tarpu Rusai pasiūlė konkrečią paramą uh, per valandą. Jeigu mes kalbame apie labai stiprią Europos Sąjungą, kodėl mes nieko neparodome, kodėl Timošenko klausimas tapo valstybės krizės klausimu. Nelabai aišku apskritai, su kuo yra deramasi, kai kalbama Europos, apie Europos Sąjungą ir Ukrainą. Taigi Europos Sąjunga prieš pastatydama valstybės prieš Rusiją nieko nepasieks. Mes turime Rusijoje pradėti matyti partnerį, o ne priešininką. Uh, Stadler, Kolega Stadler, ar jūs atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Kolega Stadler, aš žinau, kokios pozicijos laikosi jūsų uh, partija. Austrijos dešinieji apskritai labai norėtų be jokių sąlygų į rytų Europą nukreipti ES lėšas. Aš nežinau, ar jūs būtent to ir toliau siekite. Kolega Lamzov, aš laukiau tokio klausimo. Jūs pats kalbėjote apie ES politikos Rusijos atžvilgių žlugimą. Aš pritariu jums. Tačiau jeigu niekas apskritai nėra pasirengęs pasiūlyti nieko, tai kodėl valstybės yra prieš pastatomos Rusijai. Kodėl šio parlamento nariai taip pat bando kurstyti tą sudėtingą situaciją. Aš nesakau, kad nereikia imtis žingsnių prieš Rusiją, tačiau prieš tai reikėtų įvertinti, ką galime įveikti, suvokiant, kad Rusija turėtų būti partneris, o ne priešas. Honorevole Oman Reuten, un minutų etą. Ačiū. Dabar poniai Omen Reuten žodis. Dėkoju. ES Rusijos vadovų susitikimas parodė, kaip yra atšalę santykiai tarp ES ir Rusijos. E, į rezoliuciją, kurią diskutavo vakar, mes pateikėme kai kurias rekomendacijas kurios galėtų pasitarnauti, kadangi mes reikšme vieningą poziciją ir Rusija tą žinotų. Mes matome, kas yra įvykę Rusijoje visokio pobūdžio prekybos apribojimai, žmogaus teisų problemos ir taip toliau ir panašiai. Na, tie santykiai tikrai nėra idealūs. Jau net netenka kalbėti apie homoseksualų teisę toje šalyje ir panašiai. Nedaug tikėjausi iš to vadovo susitikimo, tačiau Rusija yra ir turi būti viena iš svarbiausių ES partnerių. Ne tik ES partnerė, bet ir viso regiono partnerė. E, tai turbūt partnerė, su kuria būtų patogu gyveninti kaiminystės politiką. Turėtume vykti tokią politiką, kuri būtų gera mums ir mūsų kaimynams. Turėtume plėtoti tokius santykius ir daugiau dėl jų stengtis. Štai kolegos minėjo, kad reikia laikytis kietesnės nevalinijos, tačiau aš manau, kad mums reikia atviro dialogo. Mums būtina visiems kartu kalbėti apie iškylančias problemas ir ieškoti jų sprendimo. Grazie. Dėkoju, sako pirmininkė. Dabar kalbės kolega Fleckstein. Pusantros minutės. Pirmininkė, strateginė partnerystė susideda iš bendrų tikslų ir bendros atsakomybės. Per tas tris trumpas valandas paaiškėjo, kad labai svarbu abiem pusėm pakalbėti išsamei apie tikslus, paieškoti tokių tikslų, jeigu yra pasimesta, ir taip pat pakalbėti apie bendrą atsakomybę. Iš tikrųjų, nedaug buvo pasiekta, tačiau kita vertus, pasirašant bendradarbiavimo sutartį ir turint politinės valios, būtų galima kai ko pasiekti. Bendri pokalbiai apie mūsų kaiminystės politiką galėtų išaiškinti dalykus, kurie atrodo ne visiškai vienodai suprantami bendras projektas galėtų būti kova prieš terorizmą. Žinoma, nebuvo kalbama apie laisvą vizų režimą. Man atrodo, kad tai nebuvo labai dosnus gestas. Ryt, poryt prasideda olimpinės žaidynės Sočyje. Šimtai tūkstančių jaunų žmonių sportininkų susitiks ten ir puikiai praleis laiką. Ir jeigu mes tiesiog nuvyktume ten, turime paraginti mūsų jaunimą, pakalbėkite su jais, paaiškinkite, kaip mes gyvename, kaip veikia mūsų demokratija ir jeigu jie pakalbėtų ir apie lesbiečių arba um, kitus klausimus ir problemas, ko gero, tai nuveiktų daug daugiau, negu mes dabar galime pasiekti. Lamsdorf, un minuto e trenta. Lamsdorf, ačiū, ponė pirmininkė. Vyriausybė rusiškai yra, yra vadinama pravytelstva. Tačiau vyriausybė Rusijoje suprantama kaip vlast, kaip jėga, jėgos vartojimas Rusijos federacijoje ir ES yra svarbiausi dalykai. Ir tai buvo ne aukščiausio lygio susitikimas, o tiesiog jėgos demonstravimas. Reikia kalbėti ne apie strateginę partnerę, ji yra mums tiesiog strateginė konkurentė. Yra tam tikrais aspektais tam tikrų bendradarbiavimų požymų energetikos srityje, žaliavų srityje, tačiau bendri tikslai strateginės partnerystės kryptimi dar nėra suformuluoti, tai rodo ir Rusijos veiksmai Ukrainos atžvilgių. Mes turime blaiviai vertinti šios klausimus, blaiviai dėrėti su Rusija Mes turime siekti taikos sambuvio status quo, kuris bus naudingas visiems, reikalinga partnerystė užsienio politikoje, žmogaus teisų įtvirtinimo, tarptautiniu mastu. Ir būtent šitie tikslai galėtų patekti į strateginės partnerystės apretis. Šiuo metu mes dar niekur nepasistumėjome, šiuo metu Rusija yra didžiulė jėga, kuri tiesiog palaiko arba kursto konfliktus kaiminėse valstybėse ir todėl tas dialogas turėtų būti blaivus ir jame reikėtų paliesti visus svarbiausius klausimus. Piotrovski, un minuto. Kolega Piotrovski, prašau. Dziękuję bardzo. Dėkoju. rezoliucijos projekte ECR frakcijos dėl ES ir Rusijos vadovų sustikimo mes pirmajame punkte rašėme štai ką, kad vadovų sustikimas buvo sumažinto formato. Tai rodo, kiek iššūkių patiria mūsų bendradarbiavimas, nes sustikimas buvo labai trumpas. Dėl to, kad Rusija blokuoja Ukrainos dalyvavimą rytų partnerystėje. Mes kontratakavome, bet, pap, bet pamatėme, kad laimi Rusija. E, Rusija iš karto sakė, kad nustos importuoti keulieną iš visos ES. Tad norėčiau paklausti Europos komisijos ir vyriausios įgaliotinės ponios Ešton, kas bus daroma šiais klausimais, kaip reaguosime į tą pareiškimą, nes mes elgiamės labai pasyviai. Ir štai mūsų pasyvumo rezultatai matyti šiandien. Pirmininkė, ačiū. Kolega Hokmark, minutėm. Nejungtas kalbėto mikrofonas. Pone pirmininkė, pirmiausia, reikia pasakyti, kad Rusija turi atverti savo archyvus, skaitant Valenbergo, nes tai yra didžiulė ES istorijos darys. Taip pat antra, Rusija niekada negalės vaidinti pilnai tenkančio vaidmens Europoje kaip partnerė, jeigu ne, neveiks taip, kaip turi veikti iš valstybė partnerė, jeigu jį gazdins kaimynus. Visą tai apribos jos pačios galimybės veikti Europoje ir taip pat apribos galimybės pasinaudoti tą mūsų tarpusavio priklausomybę. Nes tarpusavio priklausomybė neturi būti kažkas negatyvaus, tai turi būti abiem partneriams naudos teikiantis dalykas. Galima keisti žiniomis, galima įsiti prekybą, galima imtis kitokių bendradarbiavimo formų, kai santykiai abipusiai ir geri. Ir dabar turime laikytis labai tvirtai. Rusija turi sutikti su savo kaimynų suverenumu Ji turi sutikti su tuo, kad jos piliečiai turi teisę kurti demokratiją. Ji turi priimti šitos dalykus ir suprasti, kad norėdama būti mūsų partnerė, jinai turi elgtis kaip partnerė. Dėkoju. Pirmininkė, ponė Hokmarka, ir priimsite klausimą pagal minosios kortelės procedūrą. Taip, taip. Norėčiau kolegos Hokmar paklausti energijos hartija ir pasaulinė prekybos organizacija rodo, kad geri santykiai gali būti naudingi abiem pusėms. Tačiau ką Jūs pasakytumėte apie kainų skirtumą, kuris yra taikomas tarp e, Rusijos Ukrainai ir Europai? Ar galima kalbėti apie lygiaverčią partnerystę šiuo atveju? Pone pirminkė, ačiū už klausimą. Be abejo, Rusija turi sutikti vis, su visomis PPO taisyklėmis ir taip pat turi laikytis atvirumo dvasios, laikantis bendradarbiavimo. Kol Rusija naudosis energetikos politiką kaip priemonę paveikti kitas valstybės ir kitas tautas, kol naudosis tuo tam, kad būtų greunama demokratija tose valstybėse, ji nebus mūsų partneriai, ji negalės pasinaudoti tuo šalies turimais resursais ir negalės pasinaudoti tais ištekliais, kuriuos mes turime Europoje. Rusija turi laikytis pagrindinių taisyklių susijusių ekonomika turi nustoti boikotuoti kitas valstybės ir kištis į jų reikalus. Dėkoju. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Kolega Kašman, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sustoti prie žmogaus teisų pažeidimų Rusijoje. Jos pažeidinimos nuolatos. Prezidentas Putinas tą daro, tai yra neprimtina. LGBTI žmonės patiria tos išpolius ir tai yra neprimtina. Manau, kad apie tai reikia kalbėti Sočiai ir kitur. E, McDonald's, Coca-Cola ir Visa yra sponsoriai tos olimpiados, kuriuos reikėtų pasmerkti. E, boikotuoti reikia tuos sponsorius ir pradėti nuo vizos, ponia pirmininkė. Tik nesu mano vardu galės viza būti tokių žaidinių sponsorė. Dėkoju. Aš man Pone Kašmanai, jūs gaunate klausimą pagal mėlynąją kortelę ir atsakysite. Taip. E, Dėkoju. Ačiū, kad priemėte klausimą, kolega. Aš remiu sočio politinį boikotą, taip pat esu nustebęs dėl jūsų argumentų. Šį rytą, kai mūsų politinė frakcija kritikavo vieną E, vieną iš tų aspektų, kai buvo verslas daromos olimpiados e, kontekste, e, jūs nieko nepasakėte, o dabar jūs kalbate tik LGBTI teisės. Ar galima kalbėti apie kitus dalykus, ar jums yra įmanoma, ne tik apie seksualinius dalykus, kurie yra lygiai tokie pat svarbus kaip ir jūsų minimieji. Dėkoju. Neįjungtas kalbėto mikrofonas. Ponas Kašman. Gerbiami nariai, norėčiau pasakyti pareiškimą. Ar galiu kalb... nustoti kalbėti apie seksualinę diskriminaciją? Ne, negaliu, nenustosiu, niekada. Nes aš sulaukiu vizitų žmonių, kurie geriau nesijaučia. Aš negaliu leisti, kad dauguma nuolatos vykdytų tironiją mažumos atžvilgių. Norėčiau priminti, kad jūs esate iš šalies, kur vyravo represijos ir sovietinis dominavimas. Žmogaus teisės šiuo metu yra pažeidinėjamos. Ir tai, tai apie ką aš kalbu, yra testas, siekiant išsiaiškinti, ar šalis yra demokratinė. Tad nenustosiu aš kalbėti apie šitos reikalus. Tikrai ne. Pirmininkė, ačiū. Kolega Vojčiakovski, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES Rusijos santykius gvildedami negalime užmiršti to, kas įvyko balandžio 10 dieną 12 metais Molenske, kai sudužo lėktuvas, kai žuvo Lenkijos prezidentas Kačinski ir 12 kitų svarbių mūsų valstybės veikėjų. Šios avarijos priežastys dar nebuvo išaiškintos. Tyrimas tebe vyksta. Nepaisant daugybės Lenkijos prašymų, Rusijos valdžia atsisako atiduoti Lenkijai lėktuvų juodąją dėžę su skrydžio įrašais ir lėktuvo detalės. Tai būtų būtina, siekiant išteiškinti avarijos priežastis, kam Rusija reikalinga tai, kodėl jie atsisako atiduoti e, tai, ko mes prašome jau daugybę metų. Aš manau, kad ES turėtų pareikalauti tų juodųjų dėžių ir reikėtų priminti, kad e, tie dalykai turi būti gražinti Lenkijai, kad būtų galima išsiaiškinti, kas iš tikrųjų įvyko. Dėkuoju. Honorevole Džanaku. Kolegė Džanaku, minutė. Efharisto, kiria proedre. Dėkuoju. Santykiai tarp ES ir Rusijos nėra geri. Tai yra savaime aišku. Tai matosi vien tik tai iš viršūnių sustikimo trukmės, jis truko tri, trejas valandas. Yra žmogaus teisų, asmenų, tam tikrų grupių teisų problemų. Pakanka prisiminti visai neseną istoriją, ko geros manimi sutiksite. Na ir manau, kad mm, mes Europos Sąjungoje turime didesnę patirtį demokratiška ir mes galime labiau bendradarbiauti. Kai kurie mano, kad mums dėrėtų imtis iniciatyvos čia. Na, kai kurie mano, kad JAV turėtų atstovauti vakarų civilizaciją. Arba kad, pavyzdžiui, Vokietija turėtų prisimti panašų vaidmenį. Tai ko tada tokiu atveju laukiame? mūsų politika turi būti ES politika, o ne valstybių narių atskirų politika. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis ponui Tabaždį. Gerbiami kolegos, mes turėtume realiai vertinti situaciją Europoje ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, ar norime naujojo šaltojo karo su Rusija. Europos Sąjungos ateitis negali būti kuriama e, priešingai nusistačius prieš Rusiją. Labai svarbu plėtoti strateginius santykius, kurie būtų naudingi abiems šalims. Lamsdorf ir Brok apie tai kalbėjo, sakė, kad tokiems santykiams nėra alternatyvos. ES atstovai turėtų susėsti su Rusijos atstovais, taip pat e, opozicijos atstovais, taip pat su Rusijos, e, Ukrainos atstovais kadangi Ukraina yra didžiulė valstybė ES pašonėje, kurie gyvena 60 milijonų gyventojų. Ačiū. Pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi įvykusių viršūnių sustikimų. Nepaisant išsiskiriančių požiūrių, ES negali ignoruoti tokio svarbaus kaimyno, su kurio tokie glaudų santykiai, nepaisant visų problemų. Rusija yra pasaulinis žaidėjas. Koksgi dabar rezultatas rytų partnerystės kontekste buvo darbo grupė numatyta Tačiau nereikia čia kalbėti, kai kalba eina apie rytų partnerystę, vien tik tai apie įtakos sferas. Mes tikimės, kad partnerystės kūrimas bus pasistumėjęs ir kad šis viršūnių susitikimas pastarnaus kovai su terorizmu ilgalaikėje perspektyvoje mūsų santykiai su Rusija turi būti kaip ir asociacijos sustarimo siekintis. Kylant naujosios ekonomikos šalims Kinijai, Azijos valstybėms, mes turime stiprinti bendradarbiavimą su Rusija ir kitomis asociuotomis ir apskritai su asociuotomis valstybėmis. Manau, kad ateitis turėtų būti tai, kas mus vienyje. Ačiū. Dabar žodis ponui Sarijus Valski. Minutį žodis. Dėkoju, pane pirmininkė. Mes kalbame apie tam tikrą koliziją. Rusija kvestionuoja ES rytų partnerystės programą. Ir dėl visų tų detalių stipriai konfliktuojama negalime Rusija veikti prieš Europos Sąjungą, prieš šios vertybės ir tuo pat metu naudotis strateginės partnerystės privalumais ir statusu. Aš manau, kad klausimas yra toks, ar Rusija tebėra mūsų strateginė partnerė, nes nebeturime bendrų tikslų, nebeturime bendrų interesų. E, Rusijos vadovų sustikimas e, vyko jaučiant Rusijos spaudimą E, spaudimą jautė Ukraina, kuri siekia sutarties, asociacijos sutarties su ES. Pastari mėnesiai parodė, kad Rusija neigiamai vertina rytų partnerystę ir neigiamai vertina Ukrainos pasirinkimą sukti Europos keliu. Suvereni Ukraina gazina Rusiją pasitelkiamos ekonominio ir socialinio spaudimo priemonės. E, pažeidžiamas Helsinkio baigiamasis aktas, 94 metų Budapešto memorandumas susijęs su Ukrainos saugumu. E, ten yra numatytas e, brandolinio ginklo atsisakymas Ukrainoje. Turėtume dirbti siekiami, siekdami šių tikslų, nes jeigu to nepavyks padaryti, tai sočio olimpinės žaidynės gali būti pažymėtos to ženklo, kai dialogas bus neįvykęs. Jos bus sugadintos. Pirmininkė, ačiū kolega Nitras minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų sunku teigiamai įvertinti dėl daugelio priežasčių tą e, vadovų susitikimą ES ir Rusijos. Negaliu pritarti nuomoniai, kuria šeškė komisijos pirmininkas Baroso, kuris sakė, kad Rusijos ir ES santykiai gauna naują pagrindą, e, pagreitį. Tiesiog viskas buvo pernelyg abstraktu, nebuvo kalbama apčiuopiamus dalykus, tokius pavyzdžiui kaip dujotiekis, kaip PPO taisyklės, kaip e, prieiga prie dujotiekių, kaip papildomi mokesčiai e, sunkvežimiams iš Europos Sąjungą, kaip uh, E, uždraudimas importuoti mėsą iš ES. Prieš pusmetį Rusija buvo uždraudusi importuoti gyvus gyvulius, e, karvės kiaulės, taip pat pieno produktus. Mes turime taip pat priemonių daryti įtaką Rusijai, bet mums trūksta drąsos pasinaudoti jais. E, tai yra simptomiška. Mes išklausėme Putino pareiškimą be jokių komentarų, tiesiog nediskutuotami. Tuo tarpu ir, ir Ukrainoje neveikime taip, kaip reikėtų, tuo tarpu Rusija nevengia imtis veiksmų ir Kipre ar Graikijoje reikėtų kelti tokius klausimus. Tad apie kokią strateginę partnerystę mes kalbame ir kas kokį vaidmenį čia turėtų vaidinti. Toks šiandien kila klausimas. Ačiū. Grazie. Pirmininkė, dėkoju. Kolegė Neinskį, minutė. Pone pirmininkė, pone komisarė, vadovų sustikimas tarp ES ir Rusijos pasiuntė labai aišku signalą. Mūsų santykiai ir mūsų interesai, kaip žymėjo Europos komisijos pirmininkas, yra pernelyg svarbus, kad galėtume ignoruoti mūsų skirtumus. Ir tie skirtumai e, pirmiausia pasireiškia tuo, kad būtina laikytis teisės viršenybės principų ir būtina užtikrinti pagrindinės teisės asmenims. Strateginė partnerystė tarp ES ir Rusijos turi būti tokia, kai atmetamas mąstymas blokais, kai negerbiama e, partnerių e, mintis ir jų laisvas pasirinkimas. Labai svarbu Europos Sąjungai, kad būtų vykdoma energetikos europinė politika, nes tuo būdu Rusija nebegalės ekonomiškai ir politiškai spausti savo kaiminių energetikos projektų dėka. Bulgarija šioje energetikos bendroje politikoje išvelgia svarbę priemonę, kurios dėka būtų galima apsiginti nacionalinius interesus valstybėms ir galimybę išsilaisvinti iš mūsų istorinių energijos tiekėjų. Ačiū. Bene, ci sono numerose richieste. Puiku. Daug prašančių žodžio užsirašė į sąrašą. Dabar žodis kolegai sustijo. mūsų santykiai su Rusija visuomet buvo ir išliks esminiai užtikrant Europos saugumą akivaizdu, kad ES Rusija yra svarbiausias prekybos partneris, o Rusija yra trečia pagal svarbą ES. Taigi, pirmą kartą Rusijos ir Europos pajėgos ir NATO pajėgos vykdė bendras operacijas. Tačiau įvykiai Ukrainoje rodo, kad Rusija stiprina savo pozicijas ir susilpninti ES pozicijas ir taip pat nori susilpninti Ukrainos kaip savarankiškos valstybės e, padėtį. Taigi mes turime vieningų balsų kalbėti ir nesiskaidyti, kai kalbame apie santykius su Rusija. Tikoju, Kenan. Norėčiau priminti, ką Elman Brok sakė. Tol, kol valstybės narės nesusitars dėl bendro požiūrio, neturėsime sėkmingos politikos Rusijos atžvilgių. Kremliaus lyderiai tiesiog ES laiko strateginiu konkurentu autoritarinis režimas vadovaujasi korupcinėmis e, nuostatomis ir apskritai nesilaiko pagrindinių vertybių. Šiuo metu ES ir Rusijos santykiai nesirime bendromis vertybėmis, o Ukrainos krizė parodė, kad reikia taikyti tam tikras sąlygas santykiuose su Rusija. Mes neturime atsisakyti ir griežtų žodžių. Magnitskio sąrašas buvo vienas iš tokių pavyzdžių, į kurį buvo įtraukti asmenys susiję su e, smurto organizavimu ir taip pat korupcija. Aš manau, kad tokių sankcijų arba akcijų reikėtų ir ateityje. Dėkoju. Kukan. Dėkuoju, panie predsedajúca. Dėkuoju, pirmininkė. Rytoj prasidės olimpinės žaidynės Sočyje. Todėl reikia dabar pakalbėti apie mūsų santykius su Rusija iš esmės. Jie kol kas nėra patys geriausi. Jie labai gerai atspindi Rusijos elgesį pačioje valstybėje ir kaiminėse valstybėse rodo, kad Rusija ignoruoja žmogaus teisės ir be to Maskvos požiūris į kaiminės valstybės yra nepriimtinas. Mums tai panašu į nau, naująjį kolonializmą. Todėl visiškai nesvarbu, nekeista, kad strateginiai partneriai gali turėti ir skirtingą požiūrį į kai kuriuos esminius klausimus, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisių Ukrainoje. Rusijos elgesys neturi būti užsleptas už sočio žaidinių šešėlio. Danke, Frau Präsident. Rubich, gerbiama pirmininkė, tarybos pirmininkė, manau atėjo laikas pasinaudoti ES stipriosiomis pusėmis. Kalbant su kita puse ir derintis reikia siekti abipusės naudos. Tai yra svarbu santykiuose su Rusija. Tarptautiniu mastu sankcijos net neša daug naudos. Dažniausiai nukenčia visuomenė, vargingiausi sluoksniai, o santykiai tarp gyventojų, kontaktai, olimpinės žaidynės atneša daugiau naudos. Todėl galvoti apie sankcijas turėtume e, galvodami turime suprasti, kad mes sustiprinsime tik tai režimą. Reikėtų parodyti pavyzdį, o ne galvoti apie sankcijas. Grazie, onorevole Nevedalova. Ačiū, kolegė Nevedalova. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, aš manau, kad niekas nebejoja tuo, kad mums reikalinga partnerystė su Rusijos federacija, tokia partnerystė turėtų būti pagrįsta abipusių pasitikėjimų. Tačiau nėra jokios abejonės dėl to, kad Rusija nuolatos kelia sąlygas, papildomas sąlygas mums, o mes tų sąlygų jums nekeliam, tai yra mūsų klaida. Ir mes be abejo turime bendradarbiauti su Rusijos federaciją. Lankiausi Maskvoje po vadovų sustikimo, o tas vadovų sustikimas buvo labai trumpas. Ir turėtume išsiaiškinti, kasgi iš tikrųjų atsitiko. E, tas vadovų sustikimo pasibaigimas per nelyg ankstyvas buvo Rusijos sprendimas. Po šaltojo karo, man atrodo, vėl ateina ledinmetis į mūsų santykius, nes jie nuolatos šala ir šala. Turime kažką daryti šio klausimu. Olimpinės žaidynės Sočija yra sporto renginys, tai ne politinis renginys. Ir manyčiau, kad sportininkai ilgus metus dirba, kad patektų olimpinės žaidynės, tad negalima liepti jų boikotuoti tik dėl politinių priežasčių, nes sportininkai daug dirbo, kad galėtų atstovauti savo šalims. Ačiū. Honorevole Kromberg. Kolega Kromberg, prašom. Without... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, kalbant apie strateginę partnerystę, reikia kalbėti, kad ji virto strateginę kantrybę. Man atrodo, kad mes turime pamiršti pilietinę visuomenę, nes aš žinau, su kokiamis problemomis susiduria pilietinė visuomenė Rusijoje. Jeigu mes norime kurti stabilę ir patikimą partnerystę, mes turime e, bendradarbiauti su Rusijos jaunimu ir skatinti įvairius jaunimo mainus, studentų mainus kad galėtume e, kurti tą partnerystę, ateities partnerystę. Ir ES turi visas tinkamas tam priemonės. Dėkoju toliau ponas Stevenson. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Prezidentas Putinas šiandien ryte pasirodė tarptautinėje žiniasklaidoje, audio žiniasklaidoje ir vaizdo ir bandė parodyti save kaip gyvūnų mylėtoje. O tuo tarpu Sočio gatvėse tūkstančiai benamių šunų šią savaitę buvo nušauti ir jis tą žino. Ir tų gyvūnų kraujas nudažė sočio žiemos olimpinės žaidinės. Ir jisai ne tik tai pažeidžia žmogaus teisės, bet ir gyvūnų teisės. Ir jeigu jis nori toliau integruotis į Europą ir bendradarbiauti su Europos Sąjunga, tai jis turi puikiai žinoti, kad mes labai daug dėmesio ir rūpėšio skiriame gyvūnų teisėms. Ačiū. Ačiū. Toliau Ponas Marfi, ačiū ponė pirmininkė. Nepriklausomai nuo to, kokios įspūdingos yra ceremonijos, ir a, <clears throat> kiti dalykai. Sočio olimpinės žaidynės a, visada liks kaip žaidynės, besiriamančios homofobiją. LGBT žmonas, kurie dalyvau žaidynėse, a, turi nesertinti prie vaikų, sako Rusija. Ir tai yra aplinkybės, kuriuose sudėtinga gyventi homoseksualumas yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Be to yra labai brutaliai e, išnaudojami darbininkai, migrantai, kuriems atlygin, nemokami atlyginimai, konfiskuojami jų pasai ir jie verčiami dirbti dešimt dienų pailiui, gaudami tik vieną dieną poilsi. Milijonai pasaulio žmonių Tomis Smith ir John Carlos įvaizdis 68 metais, kai jie iškėlė juodas bokso pirštinės, išliko ilgam atmintyje kaip kovos su diskriminacija simbolis ir jis aktualus šiandien. Ačiū. Ačiū toliau ponas Severinas pirmininkė, jūsų politika Rusijos atžvilgių yra šizofreniška. Jūs sąmoningai ignoruojate varžybas su Rusija ir atsisakote pripažinti Rusijos specifines politinės tradicijas. Jūs sakote, kad Rusija yra ES strateginė partnerė ir kad jos saugumas iš dalies susijęs su ES saugumu. Tačiau nuolatos kritikuojate Rusijos geopolitinę tapatybę. Tokiu būdu nemobilizuojami santykiai. Jūs um, nesiderate su Rusija dėl trečiųjų šalių likimo. Visgi ES ir Rusija turėtų geriau derinti savo politikas, atsižvelgdamos abi į savo nacionalinius interesus ir taip pat kaimynų interesus. Politika visada turi remtis vertybę, tačiau be kitako politika yra ir strateginio pusiausviros. Um, atspindys. Vien tik tai europinė perspektyva, ji niekada nebus labai populiari Rusijoje ir europinė gale bus e, gale tik tada, jeigu mes ne tik tai kalbėsime, bet ir darysime, nes Rusija supranta tik veiksmus, bet nekreipia dėmesio į žodžius. Ačiū. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Baigiame pasisakymų procedūrą, dabar komisaras. Uh, Pone pirmininkė, ačiū labai. Aš tiesiog pagalvojau, kaip tai atrodytų, jeigu aš pabandyčiau visą tai, kas čia buvo kalbėta, paversti praktiniais, praktinių priemonių pasiūlymais. Tačiau nuo pat pradž... iš karto norėčiau sureaguoti į kai kurios svarbius klausimus, kuriuos kėlė parlamento nariai. Vienas iš jų yra tas klausimas, dėl kurio sutarė visi vadovai ir tai yra sukurti atskirą grupę, kuri įvertins asociacijos e, susitarimo rezultatus, tokių kaip vidurio Europos laisvosios priekybos sutarties rezultatus. Ir čia prasme noriu pažymėti keletą dalykų. Tikrai ne. Kalbėsime nesikalbėsime su Rusija, apeidami savo partnerius, šalis partnerės. Vyksta bendro pobūdžio diskusija, kurios metu nekalbama apie kažkokią išskirtinę partnerystę ar išskirtinės partnerystės susitarimą su viena ar kita šalimi. Mes ketiname aptarti Rusijos išsakytą susirūpinimą, kurį trumpai galėčiau apibūdinti dviem atvejais. Pirmiausia, asociacijos rezultato pasiekoje ES produktai, kaip rusai baiminasi, užplūs šalių partnerių rinkas, o šalies partneris um, turi sudariusios e, muitų sąjungos susitarimą su Rusija ir atitinkamai tada prekes galės patekti į Rusiją. Kitas dalykas, kitas pavyzdys, kuris buvo paminėtas Rusijos atstovų, tai yra kaltinimai, kad mes išnaudojame savo šalių partnerių rinkas, kad galėtume eksportuoti į Rusijos sukurtą Muitų sąjungos teritoriją tas prekes. Ir mes esame pasirengę svarstyti tuos klausimus ir juos įsiaiškinti. Taip pat noriu visiškai aiškiai pasakyti, kad mes savo partnerės informavome apie susitikimo su Rusija rezultatus ir toliau informuosime apie bendrųjų konsultacijų rezultatus. Dabar dėl Europos importo ir eksporto. Tai yra prekybos su Rusija. Noriu pasakyti, kad mes ėmėmės veiksmų, kalbėjomės su Rusijos veterinarijos sektoriaus atstovais ir jūs tikriausiai um, susipažinote su mano kolegos komisaro Bjorko pareiškimus spaudai, kuris pasirodė praėjusį penktadienį. Taip, afrikinis keulių maras prasidėjo ne ES teritorijoje. Jis, kaip žinote, pirmiausiai buvo aptiktas Rusijoje, pato išplito Baltarusijoje ir dabar aptiktas Lietuvoje. Mes ėmėmės e, griežtų priemonių, kad kai kuriuose Lietuvos regionuose būtų suvaldytas šios lygos protrukis ir mes taikome taip vadinamas regionų uždarimo priemonės. Tačiau Rusija draudžia eksportuoti ne tik keulieną iš to Lietuvos regiono, bet taip pat keulieną iš visos Europos Sąjungos. Ir tokia priemonė akivaizdžiai yra neproporcinga ir turės didelės pasiekmes mūsų uh, eksportuotojams, nes 25 procentus pagaminamos keulienos Europos Sąjungoje mes eksportuojame į, Europą, į Rusiją. Dėl to, aišku, vyks konsultacijos. Garbus parlamento nariai. Dar neaišku. Ar Rusija ko nors pasimokys iš tų įvykių, kurios vyksta, iš tų įvykių, kurie vyksta Ukrainoje. Apie tai mes kalbėjome aukščiausių lygių per susitikimą. Svarbiausia, kad būtų gerbiamas suverenumas ir suvereni teisė priimti sprendimą ir būtų vadovaujamas atviros ekonomikos principais. Rusija labai suinteresuota Europos sąjunga, nes tai reiškia ir investicijas, o Europos sąjunga yra suinteresuota remti Rusijos modernizavimą. Taigi mus itin domina kad Rusija taptų šiuolaikišką, sėkmingai veikianti demokratinę valstybę tiek ES e, ir Rusijos partnerystė modernizacijos vardant, tiek rytų partnerystės gali būti labai naudingo šią prasme. Buvo taip pat svarstyta ir bendros ekonominės erdvės vizija. Tokia ekonominė erdvė apimtų teritoriją nuo Lisabonos iki Vladivostoko. ES aiškiai pasakė, kad dabar per anksti pradėti dėrybas dėl tokios erdvės sukūrimo, nes pirmiausiai reikiant pasirašyti naują susitarimą su Rusija. Būtina, kad Rusija geriau vykdytų ir laikytųsi PPO taisyklės ir laikytųsi kitų prisimtų tarptautinių įsipareigojimų, bet konstruktyviai bendradarbiautų pagal bendros partnerystės programas. Ir tik tokiu pagrindu galės ES plėtoti toliau stiprius ir gilius santykius su Rusija. Nebejotinai, kad tarpusavio pasitikėjimas reiškia ir pagarbą dvišaliams bei daugiašaliams susitarimams. Dėkuoju, komisarė. Diskusiją baigsime paprašydami tarybos atstovo pono Venicelos pasisakyti. Dėkoju. Aš labai įdėmiai klausiausi Europos parlamento narių pasisakymų ir norėčiau pabrėžti, kad norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujanti valstybė gerbė visus jautrius klausimus susijusius su geografinė, nacionalinė situacija. Ir diskusijos šios parlamente buvo labai konstruktyvios, jos mums labai padėjo. Po tų diskusijų, e, kurios įvyko per paskutinį e, per paskutinę vadovų tarybą tarp manęs ir pono Fiulės E, galiu pasakyti, kad ES yra tik vienas sprendimo būda, būdas. E, Rusija yra nepaprastas mūsų partneris. Mums reikia vengti naujų e, įtakos sferų atsiradimo Europoje. E, būtų kvaila nepasimokyti iš praeities klaidų. nes tokiu būdu mes pakenktume e, ir ES, ir, Rusi, ir Rusijos interesams. Mes turėtume pagerinti ES ir Rusijos e, santykius, e, nes tai gali įtakoti taip pat ir mūsų politinius sprendimus, nes reikia panaikinti, pavyzdžiui, kliūtis, kurios trukdo prekybiniams santykiams, nes dvišalė prekyba e, E, auga, tai yra gera perspektyva. Mes turime pasinaudoti įvairiomis tomis geromis galimybėmis, ypač dėl to, kad siekiame ūkio augimo ir, užimt, ir darbo vietų kūrimo. Bet aišku, taip pat yra ir e, svarbių politinių klausimų. ES e ir Rusijos aukščiausių lygio susitikime mes e, negalėjome pamiršti e, tai, kas vyko anksčiau ir reikia ir šiandien pasakyti, kad labai svarbu e, yra bendradarbiauti, ieškant sprendimų, pavyzdžiui, e, dėl situacijos Sirijoje, Irane ir dėl brandolinės programos. E, jeigu mes kalbame apie ES ir Rusijos partnerystę, turime turėti omenyje, E, taip pat ir tai, kas vyksta su Rusija jungtinių tautų kontekste. Kai mes aptarėme ES ir Rusijos santykius, mes turime e, taip pat nepamiršti ES ir NATO, e, atsiprašau, Rusijos ir NATO santykius. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė Medianaku. Kas yra pridėtinė vertė tų ES ir Rusijos santykių, tos partnerystės? Man susidaro įspūdis, kad ES e, vykdoma politika Rusijos atžvilgių yra ne tik uh, dvišaliai valstybių narių santykiai su Rusija. Mums reikia daugiau negu tos dvišalių santykių sumos. Ir tai ir būtų pridėtinė vertė. Ta galima pasakyti apie daugelį įvairių sektorių. Pavyzdžiui, energetika būtų vienas iš tokių sektorių. E, AFET komitete mes neseniai aptarėme šios klausimus ir labai išsamei juos aptarėme. Mes turime tam tikrų priemonių, tik reikia jomis pasinaudoti turėtume skatinti priekybos santykius, turėtume E, dėti pagrindą naujai ir naujam ir ambicingesniam e, priekybos susitarimui. E, taip pat turime siekti laisvo, be, be vizio režimo, turime siekti vizos, su, viza susijusių, su vizomis susijusių klausimų sprendimo. Taip pat turime aptarti uh, daugiau tokių klausimų ir taryboje, ir parlamente. Turime kalbėti apie strateginę partnerystę, nes tai užtikrins subalansuotus santykius. Ir manau, kad tose diskusijose mes turime atsižvelgti į esamą situaciją. Tikiuosi, kad kitą kartą taryboje mes taip pat diskutuosime apie mūsų santykius su Rusija. Dėkoju. yra pateiktos, pateikti šeši pro, rezoliucijų projektai. Diskusiją šią temą baigėme, rytoj apie pietus balsuosime dėl rezoliucijų. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl tariamų nustumimų nuo Graikijos krantų.